grėsmės ir dėl to, kaip vyksta e, šių asmenų teismo procesas. Ir tokie priekaštai išsakomi nuolat. Pirmininkas, ačiū. Baigiame diskusijas dėl Guantanamo. E, balsavimas vyks netrukus, kai baigsime nagrinėti Ukrainos klausimą. E, Julijos Timošanko ir kitų buvusių vyriausybės narių atvejai Dabar žodį suteiksiu ponui Vigeninui. Pusantros minutės. Jis pradės diskusijas, prašom. Dėkoju. Socialdemokratai paskelbė, kad Ukrainos demokratinis vystimas yra prioritetas – Mes čia nepritarsime jokiems kompromisams. Ukrainos žmonių pasiekimai neturi būti nuneikti išorinių kažkokių faktorių ar vidinių faktorių. Šios dienos vyriausybė ėmėsi iniciatyvų tam, kad būtų galima pagerinti teisės aktus ir kad būtų galima geriau kovoti su korupcija. Turime skatinti Ukrainą žengti tuo keliu. E, nebaudžiamumo panaikin, nebaudžiamų įtvirtinimas būtų kliūtis Europos artėjimui prie Europos Sąjungos. Tačiau tuo pat metu šiandien turime išvengti kaltinimų, kad bandome iš, išvengti, ats, padėti, padėti išvengti atsakomybės būsėjo politinio elito atstovams, konkrečiai Julijai Timošenko. E, kodėl mes turėtume kištis į Ukrainos vidaus reikalus? Aš nemanau, kad turime būti atlaidus, e, e, tačiau manau, kad EPP būtent ir kviečia mus tokiam atlaidumui, nes manoma, kad pasitelkus kolektyvinį atsakomybę galime bus padėti išvengti atsakomybės atskiriems asmenims. Rezoliucijoje būtent apie tai ir kalbama. Siekiama sutik, užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp ES ir Ukrainos tačiau pasirinktas požiūris, regis, yra ideologinės konfrontacijos požiūris. Kolegos, siūlyčiau paremti mūsų poziciją. Dėkoju. Pardon, omlouvám se, pan posel má ještě modrou kartu. Norėčiau paklausti gerbiamo kolegos, ką reiškia tie nuolatiniai pripasi, pripažinimai ir pagarbai žmogaus teisėmis, jeigu Ukrainą mes laikysime vidaus atveju. Tai sovietinis mąstymas. Negalima kištis į valstybės e, vidaus reikalus. Jeigu kalbėsime žmogaus teisė, teisų pažeidimus, mes visuomet kišimės į tuos vidaus reikalus, kalbėsime apie žmogaus teisės. Prašom, ponė Vigeninai. Negovorim za namesą vatrašnytę работу. Aš nekalbu apie mūsų kišimasi į vidaus politiką. Aš kalbu apie kišimasi į teismų ir prokuratūros darbą. Viena vertus, vyriausybė neturi kištis į teismų reikalus ir prokuratūros tyrimus. Ir lygiai taip pat ir mes neturime kištis į šiuos dalykus politi politiškai. Jums yra valstybių narių ES, kuriuose irgi tokiu pat tyrimų vykdoma. Taip, ponas Poselt, jūs norite, kad žmogaus teisės būtų ginamos visur, taip, aš tam pritariu, bet. Kartais jūsų keliami kaltinimai yra absurdiški. You uh, uh, will, you will Pone Tanoka, jūs negalite e, pasinaudoti vienąją kortelę, reaguodamas į patiktą atsakymą. Ponui Koryčiak žodis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos. Na, kartais nutinka tų dalykų, kai netikiu savo akimis. Kai perskaičiau rezoliucijos projektą, būtent taip ir buvo. Nėra jokios abejonės dėl to, kad ministrai ar, ar buvę premjerai galėtų turėti imunitetą visą gyvenimą. Yra e, kalbama viena vertus apie kovą su korupcija, tačiau tuo pat metu, kai buvusis, buvusi, buvęs vyriausybės narys yra e, apkaltinamas korupcija, regis e, pakimba tyla. Ponas Danilišnas nėra buvęs jokios politinės partijos narys, ir e, kaltinamas yra tik ekonominiais nusikaltimais. Kovokime pirmiausia ES su korupcija ir už jos ribų suprantama, tačiau kovokime pagristai. Pirmiausia, perskaitykime šalies konstituciją, apie kurią kalbame, o paskui ieškokime faktų. Taigi, manyčiau, turėtume grįžti prie to, ką sakome kitoms šalims ir atidžiau skaitykime rezoliucijas, kurias priimame. E, yra rimtų abejonių dėl kai kurių dalykų, kurie rezoliucijos išdėstomi, dėl to aš jos neremsiu. Ačiū. Dabar žodis ponui Galer, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Deja, yra prielaidų kritikuoti politinę situaciją Ukrainoje, ypač tuos būdus, kai yra ribojama opozicijos veikla politiškai motivuotos bylos, politi, politiniai kaltinimai prieš Juliją Timošenką, kitus opozicijos lyderius ribojo jų mm, veiklą. Kaltinamasis ar įtariamasis turi e, teisę susipažinti su bylos medžiaga ir susipažinti su apklausų medžiaga, tačiau E, teisėsauga tiesiog tarnauja politikai, 44 kartus apklausta Julija Timošenko, tačiau jokios informacijos jie apie tai neturi. Mes turime užtikrinti, kad ponė Timošenko, jos rėmėjai, padėjėjai e, išliktų mm, sveiki ir būtų teisiami sąžiningai. Ši byla tai yra lakmoso popierėlės liūdintis, ar naujoji Ukrainos vyriausybė ir prezidentas yra pasirengęs demokratiniams pokyčiams. Milinoji kortelė. Prašom, kolega. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący i panie pośle. Ja w wielu sprawach się... Ačiū, pirmininkė. Pritariu daugeliu į dalykų. Mes žinome, kaip svarbu yra centrinės rytų Europos valstybėms prisijungusiams prie ES E, siekti tos europinės perspektyvos? Ar jūs galėtumėte tvirtinti, kad tokia politinė perspektyva turėtų būti suteikta ir Ukrainos visuomeniai? Ar jūs galėtumėte teikti, kad kelias į ES yra atviras? Kaip, kaip suprasti tuomet su tokiais kaltinimais Europos parlamente? Dėkui. Der Weg der Ukraine nach Europa Ukrainos kelias į Europą tikrai nebus paprastesnis, jeigu jos dabartinė valdžia nepakeis savo požiūrio į demokratiją. Ačiū, ponia Oiland, dabar prašau. Uh, not... Pone pirmininkė, šiandien nesusirinkom ieškoti Julijos Timošenko kalties ar nekalties. Tačiau Maničiau, kad mūsų diskusijos šiandien bevertės, nes Ukrainos valdžia nepaisė normalios teisinės procedūros ir pažeidė teisinės valstybės principus. Mes prieš tai ir protestuojame. Politinių oponentų persiekimas Ukrainoje yra tas dalykas, kuriam pasitelkiama teisinė sistema. Mes protestuojame prieš tai. Maničiau, kad teisės principai numato vienodas taisyklės visiems ir jas privalu taikyti visiems. Jos turi atitikti nusikaltimo ar pažeidimo pobūdį ir turi būti proporcingos. Šios rezoliucijos tikslas yra atkreipti Ukrainos administracijos dėmesį į teisės principų pažeidimus, nes tai atitolina Ukrainą nuo europietiškų vertybių. Maničiau, kad šalis žvelgia į europinę perspektyvą ir jai būtų palanku taikyti tos pačius principus kaip ir Europos Sąjungoje. Ačiū kolega Romeva Irueda. Dėkoju. Šioje bendroje rezoliucijoje yra kalbama apie kovą su korupcija. Tai yra svarbiausias faktorius tam, kad būtų galima tvirtinti šalyje teisės viršenybę. Ukrainoje taip pat. Ir e, korupcijos egzistavimas gadina jos santykius su ES ir atitolina jos stojimo ES perspektyvą. Tačiau Be abejo, teismo procesai turi būti sąžiningi, nešališki ir teisingi. Mes žinome, kad egzistuoja plačiai paplitusi nuomonė, kad Timošenko ir kai kurie buvę vyriausybės nariai yra persekiojami dėl politinių dalykų e, pasiteikiamos baudžiamosios teisės nuostatos siekiant susiroti su politiniais oponentais. Dėl to kreipiamės į Ukrainos administraciją, kviesdami užtikrinti, kad teisminės priemonės nebus pasitelktos atrankos būdu siekiant įkalinti politinius e, oponentus. Svarbu, kad šiame procese būtų užtikrintas visiškas skaidrumas. Dėl to mes kreipiamės į Ukrainos administraciją ir raginame atsisakyti tokių teisminių priemonių e, taikomų savavališkai. Europos komisija turėtų padėti Ukrainoje įvykdyti teismų reformą, turėtų padėti kurti administracinius pajėgumus. Svarbu, kad Ukrainai būtų padedama, kad šalies pastangos būtų remiamos prisiderinant prie ES teisės normų, skaitant ir teisinės rytį. Ačiū. Dėkoju, pasisakys frakcijų atstovai, pratesime nuo EPP, nuo ponios Basesku. Prašom. Ačiū, ponas pirmininkė. Tomis ribojančiamis priemonėmis, kurios taikomos poniai Timošenko, dabartinė valdžia tiesiog toliau tęsia savo uh, E, persiekiojama prieš buvusios vyriausybės atstovus siekdama sustiprinti poziciją. Mums tikrai nelabai neramina e, teisėtvarkos naudojimas politiniams tikslams, būtent tas selektyvios teisės taikymas, tai kelia pavojų teisinės valstybės principams demokratijai Ukrainoje. Mes kreipiamės į Kievo valdžią, e, reikalaudami užtikrinti nešališką, nepriklausomą ir skaidrų e, teisingumo taikymą ir prašome vykdyti teisingą teismo procesą prieš kaltinamuosius. E, prašome reikalautis demokratinės valstybės principų, gerbti žmogaus teisės. Tai yra prievalios, kurias e, Ukraina prisiminė, prisėmė savo vykdyti pagal vakarų rytų partnerystės principus. Ir tai turėtų būti svarstoma pasirašant asociacijos susitarimą. Socialistów i demokratów i pani poseł Geringer de Odenberg. Dabar žodis poniai Geringer de Odenberg, prašom. Vienas iš busimosios e, pirmininkačios Lenkijos e, prioritetų yra rytų partnerystės stiprinimas. Lenkija yra svarbiausias ES e, Ir Lenk... Ukraina yra svarbiausias es ir Lenkijos partneris. Tuo pat metu norėčiau pasakyti, kad jei Ukraina nori eiti Europos keliu, ji turi laikytis labai aiškių teisinių standartų, atitinkančių europietiškas vertybas. Tikrai negerai, kai vyksta tai, ką regime dabar Ukrainoje, tarpusabio kaltinimai, e, tikrai įtartinas teisminės galios naudojimas. Ir mm, aš sveikinu pačios Julijos Timošenko pasisakymą. Manyčiau, kad bendradarbiaujant su Ukraina turėtumėme pagalvoti apie konkrečius instrumentus, kurie padėtų Ukrainai. Omenyje turiu mm, e, e, eksperto grupę, kuri padėtų Ukrainai reformuoti savo teisinę sistemą. Taip pat galime padėti apmokyti teisėjus, teismų sistemos darbuotojus. Aš tikiuosi, kad Lenkijai pavyks patvirtinti tokią poziciją taryboje. Dabar ponas Donskis, Alde frakcija. Thank you, Your... Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Ukraina tai demokratinė valstybė. Dėl to mes nusinčiame savo partneriui, sąjungininkui ir draugui susirūpinimą. Niekas pasaulyje nėra tobulas, tačiau pagal Europos politinius standartus ir pagal demokratinę logiką ir vertybės galime tikėtis, kad Ukrainos e, valdžia nepiknaudžiautų savo gale, rengdama mm, politinius e, teismus. Ir teismai turi būti teisingumo, o ne politinio keršto instrumentai. Julija Tumašenko, kiti buvę vyriausybės nariai ilgalaikiai Janukovičiaus, e, seni Janukovičiaus priešininkai negali e, būti teisiami tokiu būdu, kaip tai vyksta dabar. Pirmiausia, jie yra demokratinės valstybės e, Piliečiai, mes tikrai nieko nenorime ginti ar kaltinti. Mes tiesiog norime priminti savo draugams, kaipgi funkcionuoja demokratija. Ačiū. Dabar ECR frakcija, ponas Stanas. Praėjo šešeri metai po revoliucijos Ukrainoje ir šios šalies politikoje dabar jaučiama įtampa. Pone Timošenko yra buvusi vyriausybės vadovai ir kai kurie iš tų vyriausybės narių yra persekiojami už tai, ką padarė tuo metu, kai buvo vyriausybėje. Bet visa tai yra e, neatskirta nuo politinio konteksto. Prezidentas Janukovičius kišasi iš šių bylų nagrinėjimą. Reikia nepamiršti, kad oranžinė revoliucija sulaukė Janukovičiaus bandymų tiesiog pavokti tuos rinkimų rezultatus. Pone Timošenko sulaukė daugybė žmonių paramos Ukrainos vakaruose. E, Jei mesti kaltinimai dėl sukčiavimo, nebuvo pateikti tiems ministrams, kurie paskui tapo atsakingais dabartinėje vyriausybėje. Pavyzdžiui, sveikatos reikalų ministras, kuris turi pareigas dabartinėje vyriausybėje ir panašiai. Maničiau, kad čia galėtume kalbėti pirmiausia apie teismų sistemos teisminį manipuliavimą. Poniu Vigeninu, norėčiau pasakyti štai ką. Ar jūs pasitikite Ukrainos prokurorų teisinių nešališkumu? Kalbės ponas Paška, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ukrainos politinė scena dabar yra labai įdomi, pasireiškia vairiausios įtampos. E, susiduria buvusios sovietinės eros tendencijos su dabartinėmis. Jūščenka ir Timošenko yra tie personažai, kurie konfrontacija ypač jaučiama. Kalbėjome apie gamtinės dujas, apie 2009 metus. Tuomet prezidentas Jūščenko ir premjerė Timošenko nesutarė dėl dujų tranzito. Suprantu, kad, kad dabar baudžiamaisiais nusikaltimais kaltinami politiniai oponentai ir tai yra nepriimtina. Tačiau keista girdėti, kad nei vienas Timošenko vyriausybės narys nieko blogo niekada nėra padaręs. Timošenkos vyriausybė e, pralaimėjo rinkimus, kadangi žmonės nebenorėjo, kad toliau plėtotųsi korupcija. Ir jeigu mes iš tikrųjų norime Ukrainai padėti vystyti demokratinę visuomenę, susitelkime prie sisteminių rekomendacijų ir nepulkime sakyti, kad kai kurie žymus žmonės, kurie jums galbūt yra žinomi, turėtų būti traktuojami skirtingai negu kai kurie kiti, nes teisingumas turėtų būti visiems vienodas. Ačiū, ponia Roitova. Dėkoju. Aš manau, kad mes galime matyti, kad yra teisinių spragų, tyriant ponios Timošenko bylą. Ir tie trūkumai nepadeda Ukrainai, jie diskredituoja kitų šalių atžvilgių. Mes matome, kad pasireiškia tos tendencijos, kurios pasireiškia sovietinio režimo metais. Mes matome, kad bandoma piknaudžiauti politinę valdžią tam, kad būtų diskretiduojami politiniai oponentai, o tai demokratinė visuomenėje yra neprimtina. Šie kompromisai ir e, Ukrainos teismų sistemos nepriklausomumas yra tie dalykai, apie kuriuos turėtume kalbėti šiandieną. Manau, kad turėtume suteikti politinį prieglopstį persekiojimiems Ukrainos politikams ir turėtume numatyti sankcijas e, atsakingiams Ukrainos administracijos atstovams e, šioje situacijoje. Dėkui. Ačiū. Žodis kolegai Koval. Ačiū. Mane e, domina, apie kągi mes čia iš tiesų diskutuojame. Faktai yra aiškus, ar stosime į persiekėjamųjų pusę, Aš manau, kad taip, turime tą padaryti, tačiau tam tikras išvadas reikia padaryti. Tas išvadas turėtų padaryti ir Ukrainos e, pareigūnai. Jeigu jūs norite kurti Ukrainoje demokratiją, reikia susitaikyti su to, kad opoziciją reikia gerbti. Ir su tuo susi, susitaikė ir Čekija, Slovakija, taip pat net ir dalis Vokietijos. Pasakysiu, kad Ukraina turi savo vietą Europoje, nesvarbu, kokia partija bus valdžioje atskirų laikotarpių. Turime atvirai tą pasakyti. Jeigu mes nesuteiksime Ukrainai europinės perspektyvos, ji grįš atgal pažangos nebus. Mes turime atverti duris ir būti drąsos. Ačiū. Dabar žodis ponui Migalskė. Prašau. Dėkui. Norėčiau pacituoti poną Donskį. Jis sakė, ukrainiečiai yra mūsų draugai, mūsų sąjungininkai. Pritariu. Būtent taip mes turime e, žiūrėti į savo draugus Kijeve. Aš pritariu jūsų susirūpinimui. Manęs taip pat netenkina e, tas, kaipgi veikia Ukrainoje demokratija, kaipgi ten veikia žmogaus teisės. Tačiau aš norėčiau paklausti, kągi jūs visi, jūs visi, kurie smergiate situaciją Ukrainoje, padarėte? Smerkite pakankamai aršiai. Ką jūs padarėte, ponios ir ponai, e, kad atkreiptumėte, atkreiptumėte draugų Ukrainoje dėmesį? Ar jūs atkreipėte dėmesį tai, kas mūsų nuomonė yra blogai? Ar atkreipėte dėmesį e, į tai, kad mums rūpi demokratija ir žmogaus teisės Ukrainoje? Ponas Posiltas, mėlynoji kortelė, prašom. Aš norėčiau paklausti kolegos, o gal jis pamiršo, kad mūsų parlamentas didelę e, balsų daugumą prieėmė rezoliuciją. Aš taip pat balsavau už šią rezoliuciją. Šioje rezoliucijoje labai aiškiai pabrėžta Ukrainos europinė perspektyva ir panašus dalykai buvo padaryti tikrai ne vieną kartą ir ne du. Ponas Migalskai, prašom. Ačiū, ponė Poseltai. Aš tikrai tą žinau ir ačiū, kad jūs pritarėte šiai rezoliucijai. Tačiau klausimas, ar tai geriausia, ką mes sugebame padaryti, ar tai teisinga žinia mūsų draugams Ukrainoje. Šiuo metu jie kovoja su tuo, su kuo e, Lenkija, Čekija kovojo praeitie. Ir kiekgi e, Vokietijos valdžia siuntė tokių pa, pa, teigiamų signalų. Dabar žodis ponui Keli. Demokratija yra svarbus žodis. Žinome, kad į demokratiją vienos šalis ateina vingiuotesnių kelių negu kitos. Mes matėme, kaip buvo su buvusios e, kaip buvo su, su buvusiomis sovietėmis valstybėmis, kurios dabar yra mūsų partnerės, ES narės. Svarbu pažymėti iškylančius sunkumus, svarbu, kad būtų kuriame tikra demokratija. O tam pirmiausia svarbu skatinti pilietinės visuomenės skūrimą. Ir antra, svarbu, kad būtų uh, tvirtinamos nevyriausybinės organizacijos, kurios kontroliuotų valstybę. Ir svarbiausia, kad būtų stipri opozicija. Nes kai kuriame tikrą demokratiją, opozicija turi būti. Europos Sąjunga turi skatinti Ukrainą e, eiti tikrų demokratijos kelių ir tvirtinti tikrą demokratiją. Tai būtų naudingiausia, ką jiems galime padaryti. Ačiū. Ačiū ponui Keli, sako pirmininkas poniai Esaja žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, iš tikrųjų, tie kaltinimai pateikti Julijai Timošenko yra tokie, kuriuos jį atsakė, sakydama, kad tai yra dėl politinių priežasčių suformuluoti kaltinimai. Ji pati ir jos vyriausybės nariai kai kurie yra kaltinami korupcija. Kaip sakė ponia Ojuland, Mes neturime spręsti, ar tie žmonės, kurie buvo apkaltinti, yra iš tikrųjų kalti ar ne, tačiau turime priminti, kaip turi būti vykdomas teisingumas. Teisingumas neturi būti vykdomas selektyviai, o teisingumo priemonės turi būti parinktos skaidriai ir būti paremtos nediskriminacijos principais. Dėl to norėčiau padėkoti ponė Ešton, kuri dar gegužės mėnesį išreiškė susirūpinimą dėl tų paskelbtų kaltinimų ir dėl to, kad jie galbūt yra pagristi politiniais motyvais. Tad svarbiausia yra užtikrinti, kad tie kaltinimai nebūtų nukreipti prieš opoziciją ir nebūtų diskriminaciniai. Ačiū. Kolega Silvestri, prašom. Floor, Taip, atleiskite. Ukraina demokratinė valstybė, šalis, draugiška šalis, ES partnerė. Bet ji taip pat europinės taisyklės turi taikyti ir teisė tvarko sistemoje. Kol kas ji nepasižymi teisingais teismų procesais ir ne visi gauna vienodas teisės. Kol mūsų minimis atvejais tai grinai yra politiniai procesai. Taip siekiama tiesiog pakengti politiniams priešininkams ir dabartinė valdžia siekia tiesiog sunaikinti opoziciją ponė Timošenko, būsi premjerė, tikrai puolama šitais procesais, tai, kurie yra tikras farsas, o ne rimti ir e, skaidrus teisiniai procesai. Tiesiog e, naudojamasi teisiniais e, instrumentais, kaip ginklais, o juk visos nuostatos yra nusakytos rytų partnerystės priemonėje ir jomis reikia naudotis. Madame Korhola would like to speak. Pone Korhola. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Buvusi e, Ukrainos premjera, ponė Timošenko, e, kaltinama įvairiais dalykais - korupcija, jai uždrausta atvykti į Briuselį, susitikti į susitikimus, ponė Timošenko, jei bus e, šitie kaltinimai patvirtinti, jai, aišku, grėsia ir įkalinimas. Padėtis sudėtinga ir gali būti, kad kai kurie sprendimai tikrai bu, yra tiesiog politiškai motivuoti ir kaltinimai. Regis, kad kaltinimai prieš kitus polit, politinės opozicijos atstovai taip pat yra politiškai grindžiami ir jie patiria spaudimą ir tai tiesiog kviečia mus visus susirūpinti šių procesų skaidrumu. Reikia labiau gilintis į Ukrainos procesus, reikia stengtis sustiprinti demokratijos raidą toje šalyje, taip pat prisimti atsakomybę už tinkamą reformų įgyvendinimą. Kol kas reformos po oranžinės revoliucijos nebuvo įgyvendintos. Pirmininkas, na ir paskutinis kalbėtojas, ponas Matula. Rezoliucija dėl buvusių Ukrainos vyriausybės atstovų yra būtina, jeigu mes norime užtikrinti bazinių ES principų laikymosi ir ypač žmogaus teisų laikymosi. Ne, teisingumas Ukrainoje mums labiausiai neramina, bet galimybė, kad politiniai dalykai kišasi į teismų darbą. Ukraina turi būti įtvirtinta teisės valstybė ir net ir buvusiems Ukrainos vyriausybės atstovams turi būti užtikrintas teisinio nekaltumo prezumcija ir turime paskatinti reformas Ukrainoje ir padėti jai priartėti prie teisinės valstybės principų ir prie akį komuniter. Reformų sėkmė Ukrainoje priklausys tikrai nuo to, kaip bus gelbėmi demokratiniai principai, teisinės valstybės principai bei skaidrumas. Kalbant dėl pačius kaltinimus, kurie yra iškelti poni Timošenko ir buvusiems vyriausybėms, vyriausybės atstovams, tai reikia pasakyti, kad prieš piknaudžiavimą valdžią negalima kovoti piknaudžiant valdžią. Mes turime remti vyriausybė, e, Ukrainos demokratėjimą. Pone Oettingeri, ką komisija turi pasakyti apie Timošenkos atvejį? Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai komisija labai atidžiai seka įvykius Ukrainoje, kaip kad daro parlamentas ir jo frakcijos. Kalbant apie Timošenko, kitus buvusius vyriausybės narius, turime abejonių Abejojame dėl motyvų, kodėlgi pradėti šie teismo procesai, ar jie išties yra sąžiningi. ES labai atidžiai, kaip minėjau, seka įvykius. Prieš keletą dienų paskelbta pažangos e, ataskaita dėl Ukrainos puikiai atspindi, kas įvyko šioje šalyje praėjusiais metais. E, e, mes pastebime tai, kad niekas neįvyko ir pabrėžime būtinybę reformuoti teisinę, teisminę sistemą ir kovoti su korupcija. E, baudžiamojose bylose baudžiamojo persiekimo atvejais turi būti užtikrintas sąžiningas ir nešališkas teismas. Negali būti baudžiamosios bylos e, naudojamos e, politiniais e, tikslais. Tais atvejais, kuomet e, iškeltos bylos prieš buvusius vyriausybės narius reikia griežtai atskirti politinius ir teisinius dalykus. Įspūdis, kad vykdomi politiniai procesai sustiprina dar ir tai, kad yra pernelyg e, apribuota įtariamųjų teisė, yra naudojama neproporcingai daug teis, baudžiamojo proceso veiksmų. E, mes visi ir ypač Ukrainoje veikiantis verslininkai turi tikėti, nes e, sąžiningais Ukrainos teismais. Mes reikalaujame e, ir pagėdaujame, kad būtų reformuotas teismų įstatymas ir tuomet, manau, abejonių tikrai neliktų. Dar pabrėšiu, norime užtikrinti, kad Ukraina būtų teisinė valstybė. Ukraina mums yra svarbi partnerė ir mes stipriname su jie santykius, norime tą stiprinimą pabrėžti pasirašydami įvairias sutartis. Kad galėtume tą padaryti, reikia skaidrios teisinės sistemos. Mes tikrai nenorime stoti nei į vieną pusę, tačiau tikimės iš Ukrainos aiškių reformų, kurios užtikrintų sąžiningus ir nešališkus teismus. Esame įsitikinę, kad stabilumas Ukrainoje ir piliečių pasitikėjimas e, bei jos pažanga link Europos priklauso nuo to, kaip tokias reformas seksis vykdyti. Kaip greitai Ukraina artės prie Europos ir Europa prie Ukrainos priklauso nuo to, kaip ten bus įtvirtinta e, demokratija, teisinės valstybės principai, pagarba žmogaus teisėms. Tikrai negali būti šie principai kvestionuojami ne vienu atveju. Tai taip pat atitinka ir mūsų rytų kaiminystės politikos tikslus. Artimiausių metų vyks bendradarbiavimo S Ukrainos e, taryba ir ten mes iškelsime daug mums aktualių klausimų bei nusiųsime Ukrainai labai aiškę žinę, taip pat ir jūsų žinę dėl būtinybės vykdyti reformas. Džiaugiamės Ukrainos ryšto dar iki metų pabaigos baigti dėrybas dėl asociacijos susitarimo. Na, aišku, labai gražus norai, tačiau jeigu mes norime kalbėti apie panašius susitarimus, apie mm, ekonominę integraciją į Europą, neišvengiamai Ukrainai reikės įgyvendinti labai stipres reformas, ypač teisinėje sistemoje. Taip pat šalis turi sustiprinti kovą su korupcija. Ukraina, žinoma, nebus vieniša, tačiau ji turi parodyti valią ir norą eiti sunkiu visą apimančių reformų keliu ir tokiu būdu priartėti prie Europos. Aišku, mes Ukrainai e, kiek įmanoma padėsime vykdint e, tuos vidinius pokyčius. Baigdamas pažymėsiu, kad gerbėme sąžiningą teismą ir neturime jokių pastabų dėl to. Nesvarbu, kur tas teismas vyktų - Briuselėje ar Kyjeve. Mes diskutuojame apie teisinę valstybę, apie europinę perspektyvą ir tikimės, kad tas dialogas ateityje bus sąžiningas ir skaidrus. So colleagues, the debate on the Ukraine is closed and we can... Dėkoju, galime pereiti prie balsavimo, kadangi diskusijas baigiame. Pirmiausia, balsuosime dėl šešių rezoliucijos projektų dėl Madagaskaro. Balsuosime